the president. <laughs> the sitting is resumed. Posėdį tęsime. Kitas posėdžio klausimas yra komisijos pareiškimas dėl vaikų priežiūros įstaigų Barcelonos tikslų. Taigi pirmiausia suteikiu žodį komisijos nariui Špidlai. Prašom. Vážená paní